kai ji paskelbs, kad neužima jokių kitų pareigų nesuderinamų su Europos parlamento vieta. Dabar darbo atvarkė Europos komisijos klausimą žodžiu mobilių telefonų krovėjus saveikumas. Suteiksiu iškart žodį e, pranešėjų, pranešimą autoriui ponui Kapato. E, e, Ačiū ponė pirmininkė. Čia kalbame apie temą, kuri yra savaime suprantama. Europoje yra naudojamasi 500 milijonų e, telefonų ir 13 skirtingų telefonų krovėjų yra. Techninio pagrindo tam nėra. Jokių techninių pa, e, įrodymų, kad krovėjai turi būti skirtingi, neegzistuoja. Dėl to kyla daugybė spekulacijų tarp gamintojų. Be to, turime suprasti, kad tokiu būdu yra daroma žala aplinkai. Tai yra tam tikris pastai vartotojams kenksmingasgis pastai vartotojams. Šimtai milijonai e, kroviklių yra išmetami po poros trejetos metų, nes pakeitus telefoną reikia pakeisti ir pakrovimo laidą. Komisijos narys ponas Ferhoigenas jau labai e, operatyviai atsakė į mūsų klausimą. Mes prašėme, kad būtų bandoma įvesti tam tikrus baterijų pakrovėjų standartus ir todėl dabar norėtume paklausti gerbiamo komisijos nario, ar yra padaryta kokia pažanga. Vienas iš galimų būdų eiti į priekį būtų e, savireguliavimas, turiu galvoje telefonų gamintojų savireguliavimas, kad jie tarpusavėje susitartų ir nustatytų standartą vienodą. Tokiu būdu baigtųsi tokia jokinga ir žalinga, kenksminga situacija. Bet aš komisarė Ferhoigena iškart pasakysiu štai ką. Bet koks e, gamintojų savireguliavimas ir jų suteikiamos garantijos turi būti įtvirtintos ES reglamentuose. Savireguliavimo greičiausiai nepakaks. Reglamente turėtume kalbėti ne tik apie mobiliųjų telefonų baterijų kroviklius, bet ir apie kitą skaitmeninę įrangą, e, kuri susiduria su panašiamis problemomis. Tokiu būdu ES galėtų nustatyti standartus, kurie taptų pasauliniais standartais. Aš manau, kad tai yra labai puikia galimybė mums techninių požiūrių ir tai būtų naudinga vartotams. Ponas komisaras. Frau Präsidentin, meine. Pone pirmininkė, ponai parlamentarai, labai džiaugiuosi mm, galėdamas pranešti EP nariams, kad iš tikrųjų padaryta pažangos didinant telefonų kroviklių sąveiką. Tačiau ponui Kapatui ir ponui Mandas norėčiau iš pat pradžių padėkoti, kurie tikrai rūpinasi labai svarbia visiems mūsų piliečiams problema. Kasdien su ją susidurėme. Pritariu, kad reikia užbaigti tą vadinamą kroviklių infliaciją ir mobiliai telefonai turėtų mobiliesiams telefonams turėtų tikti vienas vieningas kroviklis. Tikrai šimtai tūkstančių kroviklių yra brangus malonumas tiek aplinkai, tiek vartotojams. Jeigu pakeičiamas mobilusis telefonas, tai reikia ir naujo kroviklio. Netgi e, to paties gamintojo skirtingi telefonai dažnai turi skirtingus kroviklius. Šis klausimas nėra naujas, bet turime suvokti, jog mobiliojo telefono įkrovimas nėra eilinis e, benzino pripilimo procesas, bet pakankamai sudėtinga techninė procedūra. Ir iki šiol buvo sunku įsivaizduoti visišką suderinamumą, kilo saugumo ir saugos problemų. Kraunant bateriją kildavo E, perkrovos e, ir netgi sprogimo pavojus. Tačiau padėtis pasikeitė ir nebėra ne vienos priežasties, kodėlgi reiktų atidėliuoti e, suderinamumą. Todėl paskatinsiu pramonę pasiūlyti rinkai vieną kroviklį. Esu įsitikinęs, kad sektorius sparčiai sureaguos, tačiau mes, kaip ES institucijos, turėtumėme nelikti nuo šalyje ir jokių būdu nereiktų atmesti galimo teisinio reguliavimo. Jūs žinote, kad mobiliųjų tinklų operatoriai per savo paskutinį suvažiavimą Barcelonoje pareiškė, jog maždaug nuo 12 metų naujieji mobilieji telefonai, e, telefonams tiks vienas kroviklis. Aišku, tai džiugu, bet to mums nepakanka. Komisija norėtų užtikrinti visišką sąveiką, vadovaujantis vieningų standartų ir privalomis taisyklėmis pramoniai, kad ji tą atliks. Komisija tikisi iš e, sektoriaus, jog bus iki balandžio pabaigos priimtas e, privalomas memorandumas. Jam Mm, turėtų pritarti didieji mobiliųjų telefonų gamintojai. Juo siekiame užtikrinti, kad kiekvienas kroviklis galėtų įkrauti kiekvieną mobiliųjų telefoną, nesvarbu kokio gamintojo. E, komisija tikrai nedvėjos, jie reiks pateikti teisėkuros pasiūlymą tuo atveju, jei e, pramonė nesugebės susitarti. Manau, jog kit, tokiems įrenginiams kaip skaitmeniniai fotoaparatai ir panašiai. Hmm, Sprendimas ateis savaime, kai pasieksime persilaužimą mobiliųjų telefonų sektoriuje. Jeigu to neatsitiks, teks imtis įstatymų kūrimo darbo. Komisija toliau tikisi vertingos EP paramos, kuri mums padės dirbti šiame svarbiam, dirbti šį svarbų darbą. Ačiū. Ačiū. Dabar frakcijų vardų pasisakys parlamentarai. EPPED frakcijos vardu ponas Rubik. Dvi minutės. Ačiū ponė pirmininkė. Ačiū komisar Verhonui, Verhoigenui, ponios ir ponai. Šiandien mes galime minėti Europos mobiliųjų telefonų dieną. Juk kartu su Komisija ir taryba susitarėme dėl tarptinklinio ryšio užsienyje naudojimo, rizika sumažinta iki minimumo, dokumentas geras. Taip pat mes šiandien kalbame apie mobiliųjų telefonų kroviklius. Visa tai Europos piliečiams yra labai svarbu. Kalbant apie kroviklius, būtina tinkamai užtikrinti efektyvumo klasę, užtikrinti tinkamą žymėjimą, kad būtų žinoma, kiek koks kroviklis energijos sunaudoja. Taip pat automatinė išsijungimo funkcija turėtų būti teisiškai privaloma. Tai reiškia, kad jei įrenginys yra įkrautas, tai kroviklis automatiškai išsijungia. Man atrodo, kad reikia e, paraginti mūsų gamintojus, pagalvoti apie atitinkamas galimybės ir pateikti savo pasiūlymus. Komisaro pristatytas planas yra tikrai geras. Iki balandžio ban, bus bandoma pasiekti savanorišką reguliavimą, o tuomet, jei reikia, bus įmamasi teisinių priemonių. Žinoma, nėra viskas labai lengva. Iš vienos pusės yra ryšys tarp mobiliojo telefono uh, ir kroviklė, tai yra techniniai standartai. Tačiau ką daryti e, su, su elektros lizdais ir juk skirtumai egzistuoja. E, ši problema žinoma ne tik Europai, bet ir visam pasauliui. Gal reiktų pagalvoti apie ISO tarptautinės standartų nustatymo organizacijos įtraukimą į šio problemos, šios problemos sprendimą. Ačiū. Dabar socialistų frakcijos vardu, ponė Tikau, trims minutėms. Ačiū, ponė pirmininkė. Komisarė, ponios ir ponai. Šiandien nagrinėjame temą, kuri rūpi daugeliui Europos piliečių. 2009 yra kūrybingumo ir inovacijų metai. Ir jei bus pasirašytas šis laisvanoriškas susitarimas su mobiliųjų telefonų gamintojais, tai tai būtų žingsnis vedantis link harmonizavimo. Bet manau, kad visų pirma mums reikia bendrų techninių standartų Jie yra tikrai svarbus ir Europos institucijos atsakingos už standartų nustatymą turėtų dalyvauti šioje veikloje. Ir taip pat reikėtų organizuoti vartotojų informavimo kampanijas. Neužtenka, kad būtų telefonai žymimi etiketėmis apie jų, apie tai, kaip jie taupo energiją. Reikėtų surenkti informacijos kampaniją skirtą vartotojams ir informuoti apie tai, kokių kroviklių reikia vartotojams. 2012 yra tikrai netoli ir tikiuosi, kad gamintojai investuos į naujo pavyzdžio E, mobiliųjų telefonų kroviklius ir bus įvykdytas 2012 metų terminas. Taip pat norėčiau pasakyti, jog rinkoje yra kai kurių e, kroviklių pavyzdžių, kuriais galima pakrauti skirtingų modelių te, mobiliuosius telefonus, skirtingų prekės, skirtingo prekės ženklo mobiliuosius telefonus tuo pačiu krovikliu. Taigi turėtumėme daugiau investuoti į mokslinius tyrimus ir užtikrinti geresnis, geresnius rezultatus, ypač kalbant apie e, informaciją apie e, prieinamas technologijas. Septintoje pagrindų programoje yra numatytas nemažas finansavimas tokiai sričiai, bet man atrodo, kad mes nepakankamai investavome šiose, šioje srityje. Ir protokolas, kurį rengiamasi pasirašyti su gamintojais, turėtų visų pirma kalbėti apie techninius standartus. Dabar liberalų frakcijos vadu, ponas Mandersas, trims minutėms. Voorzitter, eh, Komisaris, kolega. Ačiū, ponė pirmininkė. Mėly kolegos, ponė komisarė, šis klausimas vartotojams yra labai svarbus. Kaipgi reikia suderinti skirtingus mobiliųjų telefonų kroviklius? Aš nemanau, jog reikia skubėti valstybei uh, įsikišti. Uh, ir suteikti galimybę pasirinkti. Tačiau kol kas vartotojas neturi jokios galimybės rinktis. Kiekvienas naujasis mobilusis telefonas reiškia naują kroviklį. Tai reiškia, kad maždaug 300 milijonų eurų per metus yra išleidžiama tokiems krovikliams, tai papildomos išlaidos. Tai be abejo kenkia ir aplikai, suma iš tiesų įspūdinga. Nepamirškime ir to, jog yra išvaistoma daug energijos, nes krovikliai e, naudoja energiją netgi tuo met, jie yra prijungti prie elektros lizdo, net, net tuomet, jeigu nereikia krauti telefono. Taigi reikia kažkokių taisyklių, e, gal reiktų e, pasakyti e, gamintojams, kad jeigu jūs nes, e, nerasite sprendimo, tai imsimės priemonių. Aš pritariu tokiai pozicijai, reiktų paskatinti gamintojus kažką daryti, nes jie turėtų išvelgti panašių žingsnių naudą. Norėčiau pasidžiaugti, kad e, ponas komisaras puikų sprendimą rado ir Žinoma, e, reikia pagalvoti, jog mes negalime visko priversti kažką daryti ir mes, pavyzdžiui, tikrai negalime moters priversti daryti tai, ko ji nenori. Mes turėtume e, stengti susitarti, siekti sprendimo ir pirmą galvoti apie savireguliaciją, tik po to apie kažkokias e, privalomas taisyklės. Taigi siūlomas kelias yra neblogas Matau, jog ateityje mes sukursime ne tik bendrą standartą mobiliųjų telefonų krovikliams, bet ir kitiems techniniams įrengimams. Pavyzdžiui, jei šeima išvyksta ir pamiršta savo kroviklį kažkur už lovos, tai nebekils problemų ir ginčių, kas paliko, kodėl paliko, nes visom, visiems įrengimams tik vienas bendras kroviklis. Taigi, ponia komisarė, džiaugiuosi jūsų pastangomis ir nebejoju, kokiu devintaisiais metais bus persilūžimas. Jeigu pramonė nesusipras, tai mes padėsime susiprasti, nebejoju, jog pasieksime sprendimą ir tikrai tikiu, jog pasieksite sprendimą. Ačiū. Deja, salėje nėra ponios Nibler, taigi dabar spontaniški pasisakymai. Ponas Riubik norėtų kai ką pridurti. Ačiū, ponė pirmininkė. Norėčiau užduoti klausimą ponui Berhogenui. Yra tam tikras įrengimas, kuris gali perduoti ne tik energiją, bet ir duomenis, tai yra USB antrosios kartos. Ir ar čia nebūtų kažkokia išeitis? Ačiū. Dabar žodis ponui komisarui. Uh, Dėkui. Mhm. Na, pasakyčiau, kad man šis klausimas nekelia daug streso, nes nemanau, jog keliame per daug nerimo gamintojams, nes USB nešiojimasis raktas jau egzistuoja ir jis tinka visiems įrenginiams ir įrengimams. Galima jį prijungti tiek prie kompiuterių, tiek prie mobiliųjų telefonų ir taip toliau. Tai yra jau savaime e, suprantamas dalykas. Tai būtų kartu atsakymas ir po, poniai Tikau, jog standartas, kurio ji norėtų, jau egzistuoja. Dar norėčiau pridurti, jog labai intensyviai dirbama ties energijos efektyvumu bei kroviklių poveikių aplinkai. Šį klausimą mes vėliausiai kelsime dirbdami prie direktyvos įgyvendinimo, direktyvos, kurios, kuri e, nagrinės energiją naudojančius e, produktus. Pasiūlymą turėtume pateikti jau kitais metais. Pone Riubik, jūsų mintis dėl automatinio išsijungimo funkcijos yra tikrai puiki. Reikia šią mintį išplėtoti. Mes be abejo tą darysime. Tikrai komisija jums informuos apie bet kokią padarytą pažangą. Ačiū. Ačiū tuo šią diskusiją. Baigiame. Kitas darbo tvarkės klausimas. Rekomendacija antram svarstymui. Pranešėja ponė Liutford dėl tarybos bendrosios pozicijos, siekiant priimti Europos parlamento ir tarybos reglamentą e, dėl bendrų jų konsulinių instrukcijų.